Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Megkezdődnek a... Gerbiami kolegos, gerbiamieji parlamento nariai, paaiškinimai dėl balsavimo. Štai kas dabar mūsų darbo tvarkėje dėl Alvaro pranešimo. Pone Andrikė, nesuteikiu jums žodžius, turite vieną minutę. Aš balsavau už susitarimą tarp Junktinių valstybių ir Europos Sąjungos, kad galima būtų dalintis finansiniais duomenimis, kovojant su teroristinėmis organizatoriamis. Mes puikiai suprantame, kokia grėsmė kyla iš terorizmo mums, mūsų saugumui ir mes norime bendradarbiauti su partneriais iš už Atlanto. Mes taip pat suprantame, kad Europos žemėje taip pat per paskutinį dešimtmetį yra vykęs ne vienas išpolis, todėl e, Junktinės valstijos yra labai svarbus strategija strateginis partneris ne tik pasaulio saugumui užtikrinti, bet ir ekonomikos srityje. Mūsų strateginė partnerystė labai aiškiai išreikšta Baideno žodžiais ir tai buvo, jis tai padarė prieš porą mėnesių. Mes turime tikrai didžiuotis tuo, jog tarėme susitarimui, kuris leidžia sekti teroristinius judėjimus. Mes tikimės, jog Europos parlamento e, paaiškinimai taip pat bus svarbus, jos bus atsižvelgta. Labai ačiū, ponė Andrikina. Dabar ponas Žarbatin. Jūs turite vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra labai daug priežasčių mums barsoti prieš rezoliuciją. Per 60 sekundžių apie visas net nespėsiu pakalbėti. Mes turime kovoti su terorizmu, bet dėl to negalima leisti, kad vyriausybės sektų savo piliečius. Konfidenciali informacija yra piliečių ne ES ar parlamento ar kokios vienos valstybės. Taigi bet koks susitarimas tokio pobūdžio gali būti sudarytas tik tarp valstybės e, ir tik taip jiem turi pritarti valstybės, demok, valstybės piliečiai demokratiniu būdu. Jungtinės valstijos turėtų tai suprasti ir gerbti yra e, duomenų apsaugos įstatymas ir jame draudžiama dalintis informaciją su trečiaja šalimi. ES egzistuoja tokie įstatymai, Junktinėse valstijose egzistuoja toks įstatymas ir aš manau, kad visi balsuos taip kaip aš. Ačiū, ponia Batanai. Ponas Kačmarekas yra kitas kalbėsiantis, jūs turite vieną minutę. Ačiū, aš balsavau už pono Alvaro pranešimą. Mums reikia realių instrumentų kovojant su terorizmu. Vienas iš labai svarbių e, instrumentų yra prevencija, tai yra finansinių srautų skiriamų terorizmui kontrolę, finansinių lėšų. E, E, finansinės lėšos yra labai svarbios teroristams, kad galėtų apmok... E, finansuoti, pirkti ginklus. Ir dėl to, jeigu mes e, kovosime su tokiais finansiniais rautais, mes labai daug padarysime kovodami su terorizmu. Ir puiku, kad sutarėme dėl šio, dėl šio pranešimo. Ačiū. Labai ačiū. Hannu Takula, jūs turite vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat balsavau už Alvaro pranešimą. Yra labai svarbu, kad mes visi drauge kovotume su terorizmu ir labai svarbu, kad tie, kurie puoselėja bendras vertybės, galėtų ir prekiauti, drau, ir, atsiprašau, ir kovoti drauge. Mūsų e, ir jungtinių valstybių vertybės yra tos pačios, tačiau aišku, kad e, duomenų apsauga E, taip pat jos nuostatos taip pat turi būti taikomos abiejose Atlanto pusėse vienodai. Mes neturėtume peržengti tarp tik, tam tikrų ribų ir kovodami su terorizmu ir aš tikiuosi, kad e, mes patys ir savo e, kovą su terorizmu galėsime toliau tęsti ir prisidėti prie bendros taikos tvirtinimo pasaulyje. Ačiū. Köszönöm, képviselő úr! Végül... Ačiū. Pagaliau Daniel Hanan. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Visada reikia labai gerai subalansuoti tą piliečių interesų ir saugumo ir nuo prieš devynerius metus vykusio išpolio New York'e. Vis nebėra to balanso, todėl kad politikoje yra lygybė jau neteisinga. Politikai mano, kad veiksmai turi būti atsižvelgiant į piliečių nori, e, o praktiškai norisi, kad būtų būtinai viskas padaryta iki galo. Tai iš tikrųjų mes čia turime atsižvelgti ir į tai, kas vyksta už Atlanto ir čia. Mes turime būtinai subalansuoti požiūris, mes turime turėti ir saugiklius, mes norime, kad pasaulio saugumo pajėgos veiksmingai kovotų su terorizmu ir kad kaina būtų priimtina, kad kaina nebūtų laisvė. Iš tikrųjų, ES yra ES reikalas. Ačiū. O dabar kalbėsime apie Broko pranešimą ir Džiaug Higgins, vieną minutę, prašau. Labai ačiū. Aš balsavau prieš dėl, e, dėl Europos išorės veiksmų tarnybos, todėl kad saugumo ir išorės politika e, gali keistis, dėl to jūs žinote, kad pagal Lisabono sutartį numatyta daugiau išteklių kariniai pramoniai, kariniams dalykams ir pagal tą pačią sutartį bus lengviau e, toms ES valstybėms, kurios yra pakankamai apsiginklavusios, dar labiau sustiprėti. Tai dėl to karinės kampanijos ne ES gali būti naudingos toms valstybėms ir jos gali to pasinaudoti. Juk jungtinės valstijos taip ir daro pasaulyje. Mes e, neturėtumėme Europos kariniam kapitalizmui pataikauti. Tuna Keliam, jūs turite minutę. Aš palaikiau Broko pranešimą Europos parlamento vieningą poziciją manau, reiškia, kad mes norime pasinaudoti maksimaliai Lisabono sutartimi. Aš iš tikrųjų remiu Europos politinę ir finansinę priežiūrą vykdomą Europos išorės veiksmų tarnybos atžvilgių. Ir aukščiausias atstovas e, turi užtikrinti ir žmogaus teisų, ir užsienio politikos reikalus. Dabar svarbu tik tai, kaip praktiškai bus įgyvendinta šita sutartis kiek atstovai iš visų 27 valstybių narių bus įjungti į procesą. Pats procesas dar tik prasidėjo ir aš manau, kad labai svarbu, kad 13 metų apžvalgoje būtų atsižvelgta į vienodą atstovavimą. Ačiū. Kitas kalbėsintis yra Laima Liucija Andrikė. Ne, ponia Andrikė, ne, jūs turite minutę. Pone Andrikėnė atsisako kalbėti. Ponas Alfredo Antiniodži, labai atsiprašau, atsiprašau, aš nepastebėjau. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, nes aš esu įsitikinęs, kad Europos išorės veiksmų tarnyba bus esminis istorinis žingsnis ES užsienio politikos raidoje. Manau, kad yra gerai, kad šiuo žingsniu mes pabrėžiame strateginį nuseklumą. Taip pat pabrėžiame e, konsultacijų su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis svarbą. E, tokiu būdu galėsime ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti e, nuosaikų ir ilgalaikį strateginių interesų ir vertybių paisimą e, Europoje. E... Ačiū. Pone Tot, jūs kalbėsite vieną minutę, prašau. Pirmininkė, aš balsavau prieš pranešimą, nors daugelis čia e, mano, kad tarnyba yra labai svarbi ES plėtrai. Aš manau, kad tokiu būdu nacionalinis suverenitetas nukentėjo. Aš manau, kad užsienio politika turėtų priklausyti ne nuo žmogaus, kurį išrenka Britai. Iš tikrųjų, manau, kad svarbu glaudžiai bendradarbiauti su aukščiausiai atstovė ir aš manau, kad Europos pasaulio sėkmė neturėtų iš tikrųjų priklausyti nuo vieno žmogaus. Ir nepamirškime, kad dabar parlamentas prašo, jog 40 procentų būtų Britanijoje sumažintos biudžeto išlaidos. Tai reiškia, kad ir tarnybos nukentės ir taip toliau. 2008 metų principas tu, e, dabar e, e kitaip atrodo. Pone Korhola. Dėku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš palaikau tuos pakeitimus, kuriuose yra kalbama, kad, e, kalbant, kuriuose kalbama apie tai, kad nacionaliniai parlamentai turėtų kontroliuoti išorės veiksmų tarnybą. ES turėtų e, suvokti save kaip pasaulinį veikėją. Tai yra būtina Ir lygiai taip pat yra būtina, kad, e, kad mes stiprintumėme finansavimą e, išorės politikai. Tikiuosi, kad tarptautiniai e, santykiai įgis kitą pagreitį. Dėkoju. Suteikiu Jums žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba gerokai strateginių požiūrių padarys veiksmingesnę Europos užsienio politiką. Mes galime įrodyti, kad galime bendradarbiauti ir galime būti e, globali veikėja. Europos išorės veiksmų tarnyba e, atstovaus bendrai užsienio politikai. Tačiau kai kurios dalykus, kai kurios klausimus būtina išsiaiškinti, priešingų atveju ši tarnyba neveiks, veiks, nedirbs veiksmingai. Veiks, jos e, dar, darbas turi tapti prioritetinis. Mes turime užtikrinti geografinę pusiausvyrą ir tai turi būti pagrindinis principas, kuriant šią tarnybą. Taip pat e, veikti ir dirbti reikia profesionaliai ir subalansuotai nuo pat pirmos dienos. proporcingas tarnybos, proporcingas tarnybos sandara turėtų atspindėti e, subalansuotą visos ES e, šalių atstovavimą. Ponas Sikerski. Labai ačiū, ponas Sikerski, dabar. Ponios ir ponai, šiandieną mes priėmėme sprendimą, kuriuo bus paspartintas e, Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimas. Mes turime koordinuoti bendrą užsienio politiką įvairiose sektoriuose. Mes negalime kalbėti apie priekybos ar vystimosi pagalbos politiką, nekalbėdami apie bendrą užsienio politiką. Taip ir, ir ekonominė politika e, viso pasaulio kontekste bus susijusi su šios tarnybos veikla. Mes taip pat turime įtvirtinti ir Europos parlamento kontrolinės galės šiom, šioje, šioje tarnyboje. Taip pat būtų įdomu e, pagalvoti ir apie tai, kad ši tarnyba turėtų tapti atskirą instituciją ir glaudžiai bendradarbiauti turėtų su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis. Uh, Mes žinome, kad gera diplomatija turi būti plėtojama daugybę metų ir mes turime kai ką mūsų užsienio politikoje permastyti. ES turi geriau būti pasirengusi krizių valdymui ir panašiai. Ačiū. Hannu Takula. Labai ačiū. Hannu Taklės dėt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinau, kad tai yra Lisabono sutarties padarinys, tačiau nepaisant to aš abejoju šią tarnybą. Man kelia susirūpinimą ta nauja administracija, kuri bus kuriama nauja, naujas administracinis aparatas. Ir jau nuo pat pradžių mes kalbėjome apie tai, kad būtų kiek įmanoma mažiau kaštų, bet dabar žinome, kad e, ši tarnyba bus tikrai labai brangi europiečiams. Aišku, e, mums reikia vyriausiojo įgaliotinio ir reikia tam tikrų finansų jo tarnybai, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba tarnuoja ir kainu, kainuoja nemažai. Mes negalime pradėti nuo melo. Mane, man susirūpinimą kelia taip pat e, tai, kad didžiosios valstybės narės yra labai, susirūp, e, e, kelia, yra labai suinteresuotos, kad turėtų savo atstovus toje tarnyboje. Manau, kad mes turime paisyti geografinės pusiausvyros ir postus paskirstyti teisingai visoms valstybėms narėms. Nagyon elfogyott az idő, elnézését kérem Labai ačiū. Aš tikrai suprantu, jog daugiau laiko ir nebeturime. Dabar e, ponas Motin. Ačiū pirmininkė, aš tai iš tikrųjų sveikinu balsavimą už užorės veiksmų tarnybą. E, bet turiu pasakyti, kad mes kiek nutolstame nuo procedūrų ir struktūros. Uh, ir daugiau kalbame apie patį darbą. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų pakankama grupė žmonių dirbanti kaip komanda, kad žmonės tikrai suprastų, e, ką jie daro. Pone prižadėjo, kad visi dirbantieji labai gerai žinos, ko siekti, labai gerai bus e, ataskaitos rengiamos, labai bus gera struktūra, kad bus, už, ir, kad bus užtikrinta, kad Europoje labai tinkamai bus dirbama su žmogaus teisėmis. Na, pavyzdžiui, Kinijoje yra pažeidžiamos žmogaus teisės, tai mes turime turėti galimybę veikti taip, kad būtumėme matę. Ir aš norėčiau akcentuoti žmogaus teisės. Ačiū toliau kalbės Daniel Hanan. Jūs turite vieną minutę. Pane pirmininkė, yra kažkas tiesiog net, sakyčiau, sentimentalaus. E, labai jau visi norėjo, kad būtų tarnyba, nebuvo tokios tarnybos ES ir iš tikrųjų čia dabar įkūriama visa diplomatinė tarnyba. Dabar pasižiūrėkite, nuvyksite į kokią trečiąją šalį ir ką rasite, rasite ES atskirų šalių ambasadas. Tai iš tikrųjų jau dabar nacionalinės tarnybės išstumia E, Europos išorės veiksmų tarnyba. Jūs pasižiūrėkite, kokia bus didžiulė ponios Ašton vadovaujama tarnyba. Didžiulė, didesnė už visą diplomatinį korpusą. Tai dabar ES e, tarnyba bus viršesnė. Tai kas čia dabar darosi? Tai kas čia dabar, pavyzdžiui, Taivaną kokį nors izoliuos, ar pavyzdžiui, gal su, antikast, su antikastro disidentais kažkas susims. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad galbūt galima būtų geriau susitvarkyti. Aš manau, kad mes pakankamai esame stiprus, kad galėtumėm patys susitvarkyti su užsienio reikalais. Ačiū. Na ir paskutinis kalbėtojas, rimtas kalbėtojas, panegreslė. Aš balsavau prieš Brok e, pranešimą, kadangi me, kai kurios šios tarnybos struktūros e, detalės aspektai mums kelia didelį susirūpinimą. Šiai administracijai yra metamos didžiulės lėšos, mes dar turime, susidurime su tam tikromis rizikomis ir kai kurie dalykai mums yra visiškai neaiškus. Uh, Taip pat e, šioje procedūroje, kūrimo procedūroje mes e, parlamentas e, turime gana apribotas galimybės ir teisės, kadangi turime remtis tarybos priimtų reglamentų. Ir pagaliau dar klausimas, kaip parlamentais visą tai vertins ir ką galės daryti. Mes visi praėjusiais metais buvome mm, prieėmę atitinkamą sprendimą e, ir kalbėjome apie tai, kad būtina reformuoti bendrąją poli, užsienio reikalų politiką, tačiau šiuo konkrečiu atveju, šios struktūros atveju aš nežinau, kiek gero mes pasieksime. With. Dabar periname prie Kosovo pranešimo. Ir pirmiausia, ponas Prėda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš savo frakcijos poziciją dėl rezoliucijos dėl Kosovo. Neturėjau pasirinkimo. Aš privalėjau balsuoti prieš. Buvo keli dai, esminiai dalykai pranešime, su kuriais aš sutinku. Iš tikrųjų, e, ko, Kosove reikalinga gyvybinga demokratija, reikalinga teisingumo sistema sistemą. Ir turi būti pagaliau visuomenė, kurioje žmogu, gerbiamo žmogaus teisės. Ir aš stebiu, kas vyksta Kosove. Kita vertus, aš esu iš šalies, kuri nepripažino Kosovo nepriklausomybės Ir tai, kad daug kartų kalbama apie Kosovą kaip nepriklausomą valstybę pranešimo tekste, man yra nepriimtinas dalykas. Man labai gaila, kad valstybių, kurios nepripažino Kosovo kaip valstybės pozicija, yra nepamatyta. Ačiū. O dabar e, ponė Munizde Urkvyza. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes jau nekartą kalbėjome apie tai, kad negalima uh, socialistų balsavimą pripažinti kaip e, ne, vienašališką Kosovo nepriklausomybės uh, palaikymą. Todėl mes esame prieš tai, kad parlamentas reikalauja iš valstybių narių pripažinti teritoriją, kuri kurios dar nepripažino jungtinių tautų saugumo tarnyba ir kurios, su, taryba ir kurios sukūrimo nepalaimino tą organizaciją. E, reikia kalbėti apie saugumo tarybos rezoliucijas, reikia jas atsižvelgti. Mes esame atsakingi už Balkanų regiono žmonės, turime užtikrinti, kad vyktų tarp regioninis, e, atsiprašau, regiono viduje vyktų dialogas ir manau, kad jis, jis jį inicijavusi Ispanija padarė teisingą žingsnį. Dėkoju toliau, ponia Andrikėne. You, Aš balsavau už rezoliuciją ir norėčiau pakomentuoti. Europos parlamentas dalyvauja diskusijose su taryba ir komisija dėl labai svarbaus klausimo Kosovo ateities. Kosovas yra ta paskutinė dalelė, e, e, sprendžiant visą Balkanų procesą. Ir aš manau, kad turėtų vykti harmoningas procesas. Kosovą jau pripažino 69 šalis, 22 iš jų ES valstybės narės. Labai svarbu suprasti, kad Europos integracijos procesas e, yra labai svarbus ženklas, kad valstybė ir serbai turi imtis reformų ir Kosovas taip pat. Jeigu mes norime inkorporuoti Kosovą į ES, matyti stabilų regioną, mes turime užtikrinti, kad Kosovas po truputį artėtų ES link. Labai ačiū. Bent posą jūs turite vieną minutę. Aš esu EPP frakcijos pranešėjas ir dėkoju kolegai už puikų pranešimą, kuris yra daug geresnis negu parengtas komiteto. Mes įtvirtiname, kad Kosovo padalymas nėra sprendimas ir tai yra esminis dalykas. Mes kaip ir komiteto projekte reikalaujame, kad penkios valstybės narės pripažįstų, pripažintų Kosovą. Tai būtų logiška, kadangi Europos parlamentas dar 2005 ir 2007 metais dviejų bals, e, trečdalių balsų daugumą reikalavo pripažinti Kosovo nepriklausomybę ir dauguma valstybių narių tą ir padarė. Ir mes turime situaciją padaryti aiškę, kadangi turime pabrėžti, kad mes kalbame, e, mes dėrėsime ne dėl, e, negalėsime sėkmingai dėrėtis dėl Kosovo statuso. Kolega buvo E, e, žiniasklaidoje cituojamas, kad jisai už e, tai, kad būtų atnaujintos dėrybos dėl statuso, nauj, derimasi iš naujo dėl Kosovo statuso, tai yra labai rizikingi žodžiai. Aš manau, kad mums reikėtų toliau laikytis tų, tos strategijos, kurios laikėmės jau ne vienerius metus. Dėkoju. Dabar pasisakys ir paskutinis šiandieną Daniel Hanan, prašau. Gerbiamasis pirmininkė, kai Paryžiaus ir Romos sutarties buvo, sutartys buvo priimtos, tai buvo kalbama, kad supranacionalizmo nereikia, turi vyrauti demokratija. Ir aš manau, Kosove yra protek protektoratas. Ir reikia nepamiršti, kad e, serbai visada buvo daugia tautė valstybė. Aš suprantu, kad 90 procentų Kosovo gyventojų norėjo, kad valstybė būtų nepriklausoma, bet gerai, tegul savo būna. Nepamirškime, kad Kosovo Kosovas yra taip pat daugia tautė e, valstybė. Ir man atrodo, kad Kosovas turi padaryti de jūre viską tai, ką turi padaryti kiekviena daugia tautė valstybė. Ir supranacionalizmo nereikia, žinoma, Jugoslavijos e, ten buvo, buvo Sovietų sąjungas, buvo Osmanų imperija, bet dabar ne tas laikas, mes, nu, mes turėtumėme norėti demokratijos. Dabar dėl Albanijos. Pirmiausia, vėl perdodu žodį poniai Andrikieniai. Gerbiamasis pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją, todėl kad aš manau, kad mums reikėtų dar kartą patvirtinti savo paramą e, Balkanų šalių aspiracijoms. Ir, e, e, jie, nori bu, jie nori dalyvauti stabilizacijos ir e, stojimo ES procese. Ir iš tikrųjų nepamirškime, kad Albanija yra ta šalis, kuri daug ką dar turi padaryti, kad priartėtų prie ES ES normų ir atitiktų stojimo kriterijus. Pavyzdžiui, mm, šalies darni plėtra ir jos mm, įstatymų viršenybė ir taip toliau. Nepamirškime, kad mūsų Albanijos partneriams turime labai aiškiai pasakyti, kad ir demokratija, ir institucijos dar veikia nepakankamai ir kad parlamentas yra demokratijos išraiška ir kad tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų integruojantis Europos Sąjungą. Labai ačiū. E, dabar Porsaltas, prašau. Albanijos e, komunistai bando destabilizuoti sėkmingai veikiančią vyriausybę, mes tą žinome, tačiau lygiai tas pats vyksta ir Makedonijoje. Už vakar vakar e, čia lankėsi ponas Černekovski, jisai yra opozicijos e, lyderis ir po ir jis e, kalbėjo apie tokius atvejus, kurie prieštarauja visoms ES taisyklėms ir jis netgi savo e, spaudos konferencijoje pritarė tam, kad e, tai yra pasakė, kad komisija pritarė jo pozicijai. E, to negali būti ir negalima komisarų išnaudoti socialistinėms e, e provokacijoms, e, kurios pasitarnauja vidaus e, politikai. Makedonija yra E, turi savo demokratiškai išrinktą vyriausybę, e, opozicija turi teisę oponuoti, tačiau ji neturi teisės piknaudžiauti ES tuo tikslu. Dabar dėl situacijos Kirgizijoje, ponė Andrikėne. Ačiū. Aš balsavau už rezoliuciją nes aš norėčiau prisijungti prie kolegų ir pasmerkti praeitą mėnesį Kirgizijoje vykusi smurto. Kirgizai išėjo į gatves, šaudė į civilius žmonės ir visiškai net e, buvo vienas pagrindas tik tai at, iššaudė į kitos tautybės žmonės. 3000 žmonių e, atsidūrė ligoninėse arba žuvo. Ir aš manau, kad tarnybos Kirgizijoje turi atlikti labai gerą tyrimą, kodėl ir kaip vyko smurtas. Labai ačiū. Pane Vaidarė. Dėkoju etninės agresijos kilusios birželio mėnesį įtakojo tai, kad šimtai žmonių prarado savo gyvybę, tūkstančiai atsidūrė ligoninėse, o dešimtis tūkstančių prarado savo namus. Todėl manau, kad ES turėtų būti aktyvesnė ir padėti spręsti problemas jeigu mes norime padėti Kirgizijai, tai mes turime padėti jo žmonėms, o ne vyriausybei. Birželio 22 dieną e, delegacija susitiko su ambasadoriumi Asilev ir jisai pasakė, kad nevy, buvo nevykdomi etniniai e, valymai ir kad žiniasklaida neteisingai pavaizdavo esamą situaciją. Uzbekistanas atstovauja kitai nuomoniai ir ten yra kalbama apie tai, kad Kirgizijoje yra e, E, suiminėjami žmonės, žmonių teisų aktyvistai. Mes turime bendrauti su Kirgizijos kaimynais, netgi su Rusija ir Kinė, nes šios valstybės daro didelę įtaką tam regionui. Taip pat mes reikalaujame, kad būtų į tą šalį nusiusti tarptautiniai stebėtojai ir kad būtų atvi, at, įvykdytas nepriklausomas tyrimas együttérzéssel most az, écek, az écesek iránti. Kita tema. Ir AIDS, ir živ, ir ponė Soboska. Ačiū gerbiamojasis pirmininkė. 30 metų ES dirba ir Afrikos šalise. Ir dabar pranešime yra parašyta, kad didėja užsikrėtusių živ ir sergančių AIDS. Tai ES investavo milijonus ir vis dėlto sergančiųjų daugėja. Jeigu kažką darome blogai, Tai reikia pakeisti tai, ką darome. Pavyzdžiui, daliname prezervatyvus, tai gal negeras kelias. Ir juk iš tikrųjų vaistai daug ką gali. Mūsų dienomis moteris užsikrėtusi živ gali pagimdyti sveiką vaiką. Afrikiečiai, mūsų draugai, dažnai sako, kad mes ne tik e, esame labai blogoj finansiniai situacijoje, jūs dar mus skurdinate dėl lygų ir taip toliau. Tai mes turime užtikrinti, kad mūsų finansai būtų skirti tinkamiem tikslam ir pasiektų rezultatų. E, dabar kalbėsime apie konvenciją dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimo. Ačiū pirmininkė. Aš susilaikysiu nes antrame straipsnėje numatytas terminas, laikas Rumunijoje dėl konvencijos, kuria draudžiami kai kurie įprastiniai ginklai, jau baigėsi. Iš tikrųjų, mes galėtumėme reglamentuoti kasetinių šaudmenų naudojimą, bet taip pat labai svarbu, kad valstybės narės atskirai taip pat dalyvauja dėrybose dėl šio klausimo. Ačiū. Dėl dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2013 metų. Ponas Kalinovskis, prašau. Jo nėra. Pitėja, jūs turite minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, bendro žemės ūkio politika yra tikra sėkmės istorija ir dėl to aš džiaugiuosi, kad parlamentas pritarė pranešimui. Mes iki šiol pasiekėme labai daug, tai yra stabilus e, mūsų žmonių aprūpinimas žemės ūkio produktais, išsaugant ir kultūrinę e, aplinką ir taip pat aplinkos ir floros ir faunos tinkama apsauga. Žinoma, mes turime daug uždavinių e, ateičiai, tai yra tvari plėtra, atsinaujandančių šaltinių plėtojimas ir bendros žemės ūkio politikos dėka mes e, visoje Europoje e, užtikrinsime darbo vietas. E, Leon pranešimas puikiai iš, išryškina šios aspektus, kurie mums tikrai labai svarbus. Ir mes e, e, šioje politikoje laikomės dviejų ramščių principo ir drauge turime pasirūpinti ir tinkamomis finansiniais ištekliais plėtojant e, bendrą žemės ūkio politiką. Ačiū. Labai ačiū. Dabar Fredo Antonijoci. Ačiū, ponė pirmininkė balsavau už Lion pranešimą, nes, kaip ir pranešėjas, esu įstikinęs, kad mums reikia bendro žemės ūkio politikos, kuri mm, būtų reformuojama ir tuo pat metu reaguotų į didžiuosius iššūkius, kurie mūsų laukia ateityje. Penki svarbus elementai yra labai reikšmingi - žemės, u, e, e, maisto produktai, tvar, e, jų gamybos tausa, aplinkosauga, e, žalioj, žal, žalioji plėtra. Vartotojų apsauga tai yra labai svarbus e, atspirties taškai ateities bendrai žemės ūkio politikai vykdyti, kad e, ji būtų plėtojama tinkamai tiek Europos mastu, tiek ir viso pasaulio. Ačiū. Ačiū. Krista Klas dabar. Dėkoju balsavę už Lion pranešimą, mes išreiškėme savo aiškę nuomonę apie e, bendrosios žemės ūkio politikos ateitį. Aš balsavau už šį pranešimą ir e, džiaugiuosi, kad dauguma parlamento narių balsavo už, nes mes čia kalbame apie reikalavimus sveikam gyvenimo būdui, taip pat apie e, rūpestingumo principą, atsargumo principą ir tvarumo principą. ES turėtų užtikrinti savo piliečių maist, maitinimosi saugumą. Ir Europos Sąjunga, kuri yra labai patogioje klimato zonoje, turėtų pasirūpinti, kad maisto produktai būtų tiekiami visam pasauliu. Todėl Europa turėtų geriau bendradarbiauti su pasaulio valstybėmis. Taip pat ji turi užtikrinti savo ūkininkams e, geras gyvenimo sąlygas. Reikia taip pat kalbėti apie tai, e, kad reikia eksportuoti maisto produktus ir sąžiningai mokėti e, ūkininkams. Ačiū, panas Sikirski. Aš balsavau už šį pranešimą, tačiau norėčiau pasakyti, kad aš esu už tai, kad būtų taikomas intervencijos mechanizmas, jis jokių būdų neprieštarauja laisvai rinkai. Mes turime paremti žemės ūkio regionus ir e, neturime pamiršti tokių aspektų kaip švietimas ir demografinė situacija. E, mes žinome, kad žmonės bėga iš kaimų. E, su šia problema turime kaip tik kaip, kažkaip kovoti asmenybės raidos galimybės ir vystimosi galimybės kaime yra e, mažesnės negu, e, negu mieste. Kaimo gyventojai uždirba 60 procentų mažiau negu miesto gyventojai, dėl to jie labai protestuoja. Taigi mes turime kalbėti apie tvarę plėtrą žemės ūkiją ir kaimo regionuose. Ačiū. Ačiū. Pone Vaiderė, dėkoju. Pone pirmininkė, Aš balsavau už šią rezoliuciją, nes čia yra kalbama apie labai svarbius kriterijus, kalbant apie naują žemės ūkio politiką. Šiame pranešime taip pat yra reikalaujama, kad ūkininkai gautų tiesioginę paramą iš ES biudžeto. Mano šalis Latvija jau kelis, ke, kelis metus yra ES narė, tačiau mūsų ūkininkai gauna tik apie 90 eurų paramos už hektarą, kai tuo tarpu graikai gauna 550 eurų už e, hektarą o vokiečiai apie 300 eurų. Matome, kaip iškraipyta yra e, konkurencija ir tokiu būdu mes dar labiau didiname prarąją tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių tarp didžiųjų ir mažųjų valstybių narių, tokiu būdu ne, neinvestuojame į naujųjų mažųjų valstybių narių raidą. Taigi turime subalansuoti čia rinką šioje srityje. Takula, kaip višel urat kėrėm, ui. Ačiū. Toliau, panas Takula. Pone pirmininkė, aš balsavau už Lyon pranešimą. Daugeliu atžvilgiu. Man buvo tam tikrių nacionalinio pobūdžio abejonių, tačiau Lyon pranešimas iš principo yra tikrai geras. Ir jame kalbama apie daug įvairių reformos aspektų. Tačiau aš esu nedidelės šalies atstovas ir mums e, vykdyti žemės ūkio veiklą yra visai kas kita negu, pažiūrėjau, ūkininkams Vokietijoje. Žemės ūkio srityje sąlygos yra labai skirtingos skirtingose valstybės narėse, dėl to dėl kai kurių dalykų aš balsavau kitaip nei dauguma parlamente. Tačiau aš norėčiau, kad ateityje mažieji ūkininkai mažosios valstybės narės būtų ypač išklausomos. Mums žemės ūkio sritis yra egzistencinės reikšmės, taigi mums jos reikia. Dabar David Martin. Ačiū pirmininkė, aš tai prieš pranešimą, todėl kad visoje Europoje vyriausybės mažina savo biudžetus. Jungtinėje karalystėje mokytojai e, ir kiti patiria sunkumų, todėl jie pensijos mažinamos ir taip toliau. Tai iš vis už tokį pranešimą jį reikia kalėjimą sodinti. Čia Europos Sąjungos parlamente yra liberalai ir atstovau, juos atstovauja ir jungtinės karalystės karalystės žmonės. Tai iš tikrųjų iki 2013 numatytas biudžetas ir paskui po 2013 metų nubačytas biudžetas yra nerealus, ypatingai po 2013 metų. Aš manau, kad jokia visuomenės dalis negali likti e, nepaliesta to bendro išlaidų mažėjimo ar mažinimo. Visose ES šalise valstybės mažina išlaidas, tai mes reik, turime visi pakentėti. Labai ačiū. Toliau, ponas Kamas. Ačiū. Aš manau, kad visi gali puikiai suprasti, kad kai politiniai Europos vadovai supranta, kad po antrojo pasaulinio e, karo šalis, kurios patyrė e, trūkumą maisto, dabar kalba apie tai, kad reikia saugiai apsirūpinti maistu. Bet pasižiūrėkime, kiek tai kainuoja ES piliečiams. ES piliečiai moka tris kartus. Mokesčiai biurokratijai, mokesčiai, nes subsidijos mokamos. Na ir pagaliau, ką kaina, kurią žmonės moka parduotuvėse. Dabar dėl reformos, taigi mes apskritai turėtumėme ją nereformuoti, bet panaikinti. Mes turime leisti ūkininkams dirbti laisvai, mes turime leisti e, pirkėjams, vartotojams džiaugtis mažesnėmis kainomis. Ir e, manau, kad meskime į šiukšlyną mes tą bendrą žemės ūkio politiką. Ačiū. Na ir paskutinė šiandieną yra ponia Jatemakė. Vieną minutę. Pone pirmininkė, balsavau už Lyon pranešimą, jis yra tikrai subalansuotas ir užtikrina, kad visoje Europoje gali ūkininkai užsiminėti žemės ūkio veikla ir e, užtikrinti visus piliečius e, žemės ūkio produktais. Buvo keletas punktų, dėl kurių aš balsavau kitaip negu mano frakcija, kadangi tam tikrose situacijose rinkos reguliavimo ir inter, intervencijos mechanizmai yra būtini, kad užtikrintume e, maisto saugą ir tvarę plėtrą. Dėkui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau už šį pranešimą. Aš man, man kai kurie dalykai buvo labai svarbus. Pirmiausia, ekologinis, socialiniai ir kokybės aspektai. Ir kalbama apie importuojamus uh, gaminius, kurie turi atitikti tos pačius reikalavimus kaip ir ES gaminamieji, nes mums nieko nepadės tai, kad mūsų e, tvariai žvejojami ištekliai e, negalės konkuruoti su tais, kurie netvariai e, sužvejoti yra atgabenami ES. ES žuvų išteklių katastrofiškai mažėja ir mums reikia e, mokslinius tyrimus atlikinėti nuosekliai ir nuolatos šioje srityje ir tvariai vykdyti šią veiklą, kad ES galėtų ir toliau e, vykdyti šią veiklą ir e, naudotis šios srities teikiamą naudą. Ačiū. Paldies. Šis ziņojums uzsver, ka ir jās. Pone Vaiderė, dėkoju. Šis pranešimas kalba apie tai, kad ekologiniai ir ekonominiai aspektai žuvininkystės sektorio turėtų išlikti. E, Čia reikia nepamiršti ir pakrančių žvejybos, ją reikia skatinti, nes ji yra susijusi su pakrančių regionų tapatybė, e, užimtumu. E, ir kultūra, kultūrinė tradicija. Tačiau realybė yra tokia. E, Latvių žvėjai turi tokias nedidelės kvotas ir tokią menką paramą iš ES gauna, kad jie yra pasirengę supjaustyti savo laivus ir daugiau nebežvėjoti. Tai yra tragiška situacija. E, tokiu būdu 550 km pakrantės bus, e, jie bus nesirūpinama didžiosios e, pramonės įmonės e, dirba taip, kad jos kelia žalą aplinkai. Tai aš norėčiau, kad situacija pasikeistų. Ačiū, Šonkeliai. Ačiū, pirmininkė. Aš tai balsavau už pranešimą. Ir sveikinu sveikinu parlamentą balsavus už jį. Noriu pasakyti porą žodžių apie pranešimą. Pirmiausia, ES turi rūpinti savo piliečiais. Ir turi rūpintis ir pakrančių gyventojais, kurie šimtus metų gyvena iš žuvininkystės. Turi būti tie patys standartai taikomi produktams ES ir ne ES. Mes turime daug daugiau daryti, kad skatintumėme žemės ūkį. Ir aš manau, kad uh, e, užtat pranešimas tinkamas. Ačiū. Na ir pagaliau. Aš ir norėčiau labai padėkoti Jums visiems už kantrybę, mes taip ilgai šiandien dirbame. Bet kai galvoju apie žuvininkystės politiką, tai pirmiausia, kai yra bendroji žemės ūkio, politi, e, žemės ūkio bendroji žuvininkystės politika, tai angliškai yra ta K raidė, kaip man tai iš karto kaip komunizmų kvepia. Komunizmas visiška tragedija, tai man čia irgi kvepia visiška tragedija, todėl kad gal, juk ir kvotų nepakanka mūsų, mūsų žvėjams ir nepamirškime, kad žuvis reikia saugoti, iš tikrųjų nereikia pereikvoti. Pažiūrėkime, kas darosi Naujojoje Zelandijoje ar Australijoje. Iš tikrųjų, ten pakrančių gyventojais rūpinamasi, jie gali laisvai priekiauti, gali laisvai e, gyventi ir nu, gerai gyventi, ten gali gyventi kartų kartos. Dabar mes sukūrėme kažkokią sistemą, kuri tiesiog visiškai yra nesėkminga ES. Labai ačiū. Mes rūpinamės gamtą gamta ir, ir žmonėmis. Žiūriu, kad mes taip ilgai dirbome. Labai jums ačiū už tai, kad taip ilgai dirbote, o dabar pertrauka iki trijų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 aptariami mūsų parlamente, vėl tenka grįžti prie šios temos ir prie Zimbabvės. Ponas Maguvų yra e, aiškaus politinio susidarojimo pavyzdys, jis politinis e, kalinys, e, kuris teikia